Labadiena. Buenas tardes. Labadiena. Gerbiami kolegos, mėlyjeji kolegos. Labadiena, pradėsime darbą. Pradėsime darbą, kad spėtume per turimą laiką išanalizuoti visus darbo tvarkės klausimus. Pirmiausia, norėčiau visus pasveikinti, kaip ir per koordinatorių susitikimą, kuris prieš tai vyko. Noriu visus pasveikinti sugrįžus. Norėčiau pasveikinti visus gerbiamus narius, kolegas šio komiteto, Libė komiteto. Sveikinu jūs sugrįžusius vėl imtis darbo po rūpiučio mėnesio atostogų. Tikiuosi, kad šios atostogos buvo puikus poilsis kiekvienam ir kiekviena iš jūsų. Ir kad tikrai, taip sakant, pasikrovėme jėgų, kad galėtume toliau dirbti ne tik tai su dideliu atsidavimu, bet taip pat ir intensyviai ir su labai gera nuotaika. Galėtumėm dirbti nusiteikę pozityviai, kad pozityviai žiūrėtumėme į savo darbo atvarkę, kurią, į kurią kipsime jau šiandien. Nes mūsų darbo atvarkė iš tikrųjų yra pakankamai intensyvi. Ir šią savaitę, kai parlamente e, posėdžiauja e, frakcijos, būtent Libė komitetas susitinka, sus, susibūrė ir posėdžiauja komitete, nes mes visą laiką turime labai ypatingai svarbių klausimų. Taigi pirmiausia, patvirtinkime darbo atvarkę. Jeigu niekas neprieštarauja, darbo atvarkė patvirtinta. Antras klausimas. Pirmininko pranešimai. Pasakysiu, kad koordinatoriai pasiūlė paskirti Dijas Demerą kaip pranešėją dėl vizų liberalizavimo su Taivanu klausimu. Pona Matija kaip pranešėja. Jungtinių tautų ginklų protokolo įgyvenimo dešimtam straipsniui ir ponui Morans dėl Islandijos ir Norvegijos prisijungimo prie ES e, baudžiamųjų klausimų bendrosios konvencijos. Taigi sveikinu visus naujuosius pranešėjus. Labai džiaugiamės ir ne, jeigu niekas neprieštarauja. Šie pranešėjai patvirtinti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad parlamento generalinis sekretoriatas parlamento institucijams atitinkamoms e, pasiūlė jau 2011 metų mūsų sesijos kalendorių, turint galvoje e, taip pat ir vertimo paslaugas ir e, laisvas sales. Taigi pasistengsime gauti laiko tokiam pačiam intensyviam darbui, tokiam pačiam intensyviams posėdžiams kaip ir e, šiais metais ir kiek įmanoma apriboti, e, mažiau renkti posėdžių pirmadieniais ir ketvirtadieniais po pietų. Kaip pasistengsime kiek įmanoma ketvirtadienių e, ketvirtadienį vakare po pietų nerenkti posėdžių, kad užtektų mums tik tai rytų. Ir trečiasis pranešimas. Pat, trečiasis, atsiprašau, klausimas posėdžio protokolų tvirtinimai. Jeigu nieks neprieštarauja, tvirtiname visus protokolus. Ar ir kas nors prieštarauja? Ponas Kleis. Ačiū pirmininkė. Dėl antrojo klausimo pirmininko pranešimų. Jeigu teisingai prisimenu, koordinatorių posėdyje buvo kalbama ir apie naująją balų sistemą paskiriant pranešimus. Ar apie tai buvo kalbėta pastarajame koordinatorių posėdėje, kas buvo nuspręsta ir ar buvo pas, pakeista dabartinė sistema, ar galėtumėt mums paaiškinti, kaip jinai buvo pakeista, jeigu buvo. Pirmininkas, taip, ponė Klais, mes tikrai buvom susirinkę su koordinatoriais ir šitas klausimas buvo priimtas be prieštaravimų. Prieš tai jau koordinatoriai buvo dėl to susitarę. Dehont e, sistema tęsis toliau ypatingų šių pakeitimų nėra, tai yra įprastoji dosie paskirimo sistema, bendrųjų sprendimų, e, tarptautinių susitarimų ir taip toliau. Mes prieimėme šitą klausimą taip, kaip buvo nutarta. Pone Kleis, ačiū pirmininkė, turiu vieną konkretų klausimą. Dėl pranešimų, kurių nei viena frakcija nenori apsimti. taisyklė buvo tokia, kad jeigu e, frakcijos nėra susidomėjusios, jos turi susimokėti. Bėda yra ta, kad e, tų laisvųjų narių niekada niekas neklausė, ar jie norėtų imtis e, tų pranešimų renkti. Ir tai yra dėlė problema tokiems laisvėsiams narėms, nes jie niekada netampa pranešėjais. Taigi norėčiau paklausti, kaip ateityje bus sprendžiamos tokios, tokios keblios situacijos. Taip, apie tai mes kalbėjome ir praeitais metais, kai mes, kai subūrėme šitą komitetą ir buvo kalbama, kad tie pranešimai, dėl kurių nepareiškia susidomėjimo jokia frakcija, dėl jų nereikia atsisakyti tų uh, taškų. Ir reikia koordinatorių e, konsensuso dėl laisvųjų narių, nes apie tai sprendžia ne kas kitas, o būtent laisvėjai nariai. Pone Busutili, žodis jums. Jeigu galėčiau apie tai pasisakyti, kaip suprantu, jeigu ne viena politinė frakcija nori imtis, nenori imtis pranešimo, tada tas pranešimas yra paskiriamas tam tikrai frakcijai be tų taškų. Tačiau yra buvę atvejų ir aš vieną kaip PPP e koordinatorius atveju prisimenu, kai frakcijos nuspręsdavo vienbalsiai atsisakyti tos teisės į pranešimą ir atiduoti jį laisvajam nariui, tam, kad tas laisvasis narys ar tie laisvėjai nariai galėtų jaustis dalyvaujantis šio komiteto darbe. EPP yra jų kartą tai padariusi ir tikiuosi, kad kitos frakcijos, kitos kiti kolegos irgi jautri reaguos į šį klausimą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū už paaiškinimą. Ačiū už tai, kad iškiauždėsite šitą klausimą. Kaip sakiau, pranešimai, kurių niekas nenori imtis, turi būti, jie turi būti paskirti, bet ne pagal tradicinę punktų sistemą. Vadovaujantis tuo susitarimu dėl taškų nenaudojimo. Bet e, prisiminsime ir pono Busutil pasiūlymą. Ačiū pirmininkė. Aš esu naujas laisvasis narys ir nesuprantu, kodėl mes negauname jokių taškų, mes juk esame išrinkti nariai. Nesuprantu, kodėl mes netgi negalime dalyvauti koordinatorių posėdėje, tai tiesiog yra pasibaisėtina. pirmininkas. Apie tai mes kalbėjome jau ne kartą ir tikrai dabar nepastinkamiausias laikas iš naujo šitą diskusiją pradėti. Mes apie tai kalbėjome ir prieš metus pradėdami savo darbo sesiją, bet matau, kad ir ponas Alvaro nori pasisakyti. Ačiū, pirmininkė. Duokite mums taškų ir mes kitiems juos padovanosime, atrodo, panašiai va taip kalbame. Kaip, e, ar galima patikrinti elektroninės korteles, nes man kažkokia raudona lemputė dega ir man atrodo, kad mano kortelė dar atostogauja. Pirmininkas, ar prašote techninės pagalbos? Gerai. Minutėlę. Tikriausiai visi Būtų gerai, kad išsimtumėm elektroninės korteles ir patikrintumėm, ar jos tikrai veikia. Yes. Shall we go for a trial? Taigi pabandykime patikrinti balsavimo aparatūrą. Toks bus bandomasis balsavimas, eksperimentinis bandomasis balsavimas. Balsuojame. Ar visų veikia kartelės ir balsavimo aparatūra? Ar viskas veikia? Dviem žaliaisiais yra per daug trim, žaliaisiais yra per daug. Kaip čia taip dabar atsitiko? Ar dar kartą pabandome? Taigi antrą kartą, antrasis bandymas. Balsuojame. Panašu, kad trim žaliaisiais yra per daug. Trim žaliaisiais balsuoja per daug. Taip pat e, vienas neprisijungęs narys balsuoja, nors neturi tam teisės. Irgi per daug balsuoja iš neprisijungusiųjų. kiek neprisijungusių turi teisę balsuoti mūsų komitete? Du. Du neprisijungę turi teisę balsuoti. O balsuoja trys. Bet panašu, problema yra dėl sistemos. Problemų kyla dėl pačios balsavimo sistemos. Jeigu neišspręsime techninių problemų, tuomet e, nuolaidą padarysim. Specialią nuolaidą. Jeigu situacija nebus aiški, neišspręsime techninių problemų, tuomet skaičiuosime balsus. Ir balsuosime keldami rankas. Taigi, išsiaiškiname šį, šį klausimą. Dabar esminiai darbo tvarkės punktai. Parlamento pozicija dėl 2011 m. biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Aš esu pranešėjas. Mm Todėl užleidžiu Sophie Intveld savo pirmininko vietą. Ji pirmininkaus e, posėdžiui, kol svarstysime šitą potvarkės punktą. Okay, thank you. Uh... Puiku. Taigi, kolegos, pradėkime balsavimą. Panašu, kad reiks balsuoti be elektroninės aparatūros. Taigi, reiks kolegoms aiškiai kelti rankas. Aš skaitysiu tik tai pakeitimų numerius. Pirmiausia, 5608, kas už? Kas prieš? Susilaikę, priimta. 5609. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5610. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5611. Ir 12. Jie identiški. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5613. Ir 14. Ne, tik 13. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 5614 atkrenta, 5615, 5616 identiški, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 5617, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 18 ir 19, jie vienodi, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 5620, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5621, kas už, kas prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmesta, kadangi negalime patikrinti elektroniniu būdu. Tuomet skaičiuosime. Balsuojame dar kartą. Kas už? Aukštai pakelkite rankas. Kas prieš? Dabar aišku, kad atmesta. Mhm. Susilaikė atmesta. Mhm. Kadangi elektroninė sistema neveikia, kolegos, labai prašau aiškiai kelti rankas, nes reiks e, prasme laiko. 5622. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 5646. Kompromisinis pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. 5623 ir 5624 ir 5625 atkrenta, 26 yra atsimtas, tada dabar 5627 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5600, 5628, 29 ir 30 yra identiški, kas už, Kas prieš? Susilaikę priimta. 5631. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 5601 ir 32 ir 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 5634. Kas už? kas prieš, susilaikę, atmesta 5635, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 5636, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 5602, 5637, identiški, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 5605, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 5638, kas už, kas prieš, susilaikė. Dar kartą balsuosime, nes man nebuvo aišku. 5, 6, 3, 8. Kas už? Kas prieš? Dvidešimt du kas susilaiko, atmesta. Dvidešimt du balsavo prieš, aštuoniolika už. Penki šeši nulis šeši kas už. Kas prieš? susilaikę, priimta. 5604, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5639, ne, jisai atkrenta. 40 irgi, 5603, 5641, identiški, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5647, kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5642 atkrenta. Nuo kompromisinio pakeitimo 5643. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5644. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5607. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5645. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto. Pirmasis pakeitimas, panas Verža, dvi dalys. Tai balsuoti prašo žalieji. Pirmoji dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš? susilaikę, irgi priimta. Antrasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis pakeitimas atkrenta. Dabar balsuosime dėl penktojo pakeitimo. Su žodiniu pakeitimu, kurį siūlo pranešėjas. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet balsuojame dėl penktojo pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septintasis kas už, ponas Keller, dėl, ponė Keller dėl vedimo tvarkos. Turiu žodinį pakeitimą septintajam pakeitimui. Čia reiktų pridurti, kaip numatyta Stokholmo programoje, po šių žodžių numat... parašyti ir Lisabono sutartyje. Taigi galutinė formuluotė būtų štai kokia ypatingai tie, kurie turi naujų uždavinių, kurie numatyti Lisabonos programoje Lisab... ir, atsiprašau, Stokholmo programoje Lisabonos startyje. Pirmininkė, suprantu, ką turite omenyje, yra prieštaraujančių e, žodiniam pakeitimui. Jeigu ne, tuomet balsuojame dėl, žod... dėl septinto pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Devintasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę. Tikriname, kas už. Dar kartą pakelkite rankas. Kas prieš? Aiškiai primta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Antrasis kompromisinis pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktasis atkrenta, dvyliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Keturioliktasis, dėl jo nebalsuojame. Penkioliktasis, kas už, kas už kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl viso teksto. Galtinis balsavimas. Ir galiausiai pasiekė mus geros žinios. Elektroninė sistema veikia. Taigi galtinis balsavimas bus elektroniniu būdu. Ir matysime, kaip kas balsavo tada. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta didelę balsų daugumą 38 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Ačiū labai kolegos. Dear colleagues, dear colleagues, if... Mėly kolegos, turime tęsti darbą. Jei sutiksite, aišku. Taigi, po balsavimo turime perėti prie kito darbo atvarkės punkto, penkto darbo atvarkės punkto. TFSP antro susitarimo, pirmasis įgyvendinimo priemonės. Tai bus informacinis punktas, mes išklausysime komisijos informaciją apie TFSP e, įgyvendinimo priemonės, jau Liepos mėnesį buvo balsavimas patvirtinant priemonės, po to pirmininkas Buzekas parašė pirmininkui Barosui laišką, uh, ir paprašė plačiau papasakoti apie gyveninimo priemonės. ES atstovas pagal 12 straipsnį šios sutarties e, paskirtas, e, atsižvelgiant į parlamento rezoliuciją dėl to skirimo. Mm, eina kalba apie nepriklausomą atstovą, kuris priežiūrėtų duomenų e, išėmimo operacijas ir taip pat eitų kalba apie atitinkamas sąlygas pagal ketvirtą straipsnį. Čia e, kalbama apie bendrą peržiūrą. Tai yra tokia peržiūra, kuri turi būti e, surenkta praėjus šešiems mėnesiams po susitarimo įgyvendinimo pradžios. Taigi, išklausysime uh, informaciją iš komisijos. Rohim Hunel Almeida iš komisijos mums tą informaciją ir pristatys. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi šią galimybę informuoti Jūs apie naujausius pasikeitimus įgyvenant e FSP sutarimą, kuris įsigaliojo rūpiučio pirmą dieną. Mes suprantame e, jūsų rūpestį, kad ši sutartis būtų įgyventa taip, kaip visos ją sudariusios šalis norėtų. Todėl labai mielai pateikėme informaciją. Noriu pasakyti, kad komisija laiko savo pareigą nuolat jūs informuoti, reguliariai jūs informuoti apie pasikeitimus šio klausimu. Taip pat noriu pasakyti, kad TF. Tai SP tam tikros e, gyvenimo priemonės negali būti aptariamos e, tokiame atvirame forume kaip šis susitikimas. Tačiau mes E, mielai pasinaudosime konfidencialiais informacijos keitimosi mechanizmais tarp mūsų institucijų ir tuomet mielai pateiksime jums daugiau informacijos dėl nepriklausomo priežios pareigūno paskirimo e, pagal sutarties 13 straipsnį ir nuėjome numatytą priežiūros e, mechanizmą ir Europolo dalyvavimą priežiūros darbe. Taigi, dėl to paskirimo pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, kad pagal sutarties 12 straipsnį yra numatyta paskirti nepriklausomą priežiūros pareigūną, kurio užduotis būtų kasdien prižiūrėti duomenų išėmimą ar prieigą prie duomenų bazių. Tas pareigūnas turi teisę užblokuoti prieigą, jeigu nėra pakankamo pagrindo suteikti mm, leidimą prieiti prie tų duomenų ar nėra pakankamo identifikavimo atitinkamo asmens. To reiškia, kad būtina užtikrinti informacijos keitimasi konkrečiai mm, dėl e, terorizmo. Taip pat pagal antrą straipsnį e, tą pareigūną turi paskirti komisija, e, ja, jo paskirimui turi pritarti JAF ir atitinkamai išduoti prieimo prie konfidencialios informacijos įgaliojimus pagal 2010 birželio 29 dienos išvadas 2010 metų rugsėjo 15 diena yra terminas paraiškoms. Kai gausime visas paraiškas, pereisime prie jo atrankos, kaip galima greičiau ir efektyviau. Libė komitetą nuolat informuosime apie TFSP įgyvendinimą ir taip pat ir to nepriklausomą priežos mm, pareigūno paskirimą, dėl to, koks kandidatas bus atrinktas ir taip toliau. Kadangi informacija yra e, konfidenciali, aktuali, jautri, tai aišku, kad ji bus pateikiama konfidencialiais kanalais, kuriuos nustato e, pagrindų susitarimas tarp mūsų institucijų. Nepriklausomas priežiūros pareigūnas ne, laikinuoju pagrindu yra jau paskirtas iki tol, kol bus užbaigtas e, nuolatinio pareigūno patvirtinimas. Ir praeitą penktadienį komisarė Malstrom suteikė atitinkamus įgaliojimus, kad būtų galima tą laikiną pareigūną paskirti iki savaitės pabaigos. Ko aš tikrai galiu jūs patikinti, kad tai, tas asmuo tikrai turės visus, visą reikalingą kompetenciją ir tas asmuo gavo JAV pritarimą ir visus saugumo leidimus darbui su konfidencialia informacija ir jau pradėjo dirbti. Uh, Esu tikras, kad jūs turėsite daug klausimų apie šio susitarimo veikimą. Pirmosiuose etapuose, aišku, čia eina kalba apie tai ir apie to nepriklausomo pareigūno skirimą vis, į visus jūsų raštu pateiktus klausimus komisarė Malstrom atsakys kaip galima greičiau. Dabar dėl peržos proceso. Kaip žinote, pagal susitarimo 13 straipsnį yra numatyta bendromis jėgomis atlikti peržiūrą bet kokiu atveju bent jau praėjus šešiems mėnesiams po šio susitarimo įsigaliojimo. Peržiūra bus taikoma e, finansinių e, pranešimų skaičiui, e, informacijos pasikeitimo skaičiui tarp valstybių narių, taip pat pasikeitimui su Europolu, Eurojustu tiems atvejams, kuomet informacija buvo panaudota teroristinės veiklos nustatymo, išaiškinimo, persekiojimo už ją atvejais ir visais kitais atvejais, kurie nustatyti sutartyje. Pagal 13 straipsnį Europos komisija parengs ataskaitą parlamentui ir tarybai iš karto po šios peržiūros. Kaip žinote, šiame peržiūros procese dalyvaus dviejų duomenų apsaugų e, priežos agentūrų, institucijų e, atstovai ir, aišku, bus paskirti trys asmenys tam darbui. 29 straipsnio e, darbo grupės pirmininko Jakom tam laiške Ir aiškiai pasakyta, kad e, Belgijos duomenų apsaugos tarnybos pareigūnai irgi nori dalyvauti šiame procese. Mes pradėsime ruoštis pežos procesų jau kito mėnesio pradžioje, tarsime su atitinkamais atstovais, kaip minėjau, analizuosime po to visas reikalingas sąlygas e, su JAF atitinkama valdžia. Aišku, pasirūpinsime, kad visi jūsų jau pateikti ar pateiksimi klausimai atsispindėtų ruošiantis pežos procesų procesui. Į juos bus atsakyta kiek įmanoma toje ataskaitoje, kurią mes parengsime po to, kai bus užbaigtas e, pirmasis stažos procesas. Dabar dėl Europolo vaidmens. Iki rūpiučio pirmos dienos Europolas jau buvo visiškai pasirengęs įgyveninti visas užduotis, kurias nustatė teisės aktų leidėjas pagal atitinkamą tvarkaraštį, ypač dėl techninių sąlygų, pagal kurias Europolas turi dalyvauti peržiūros procese pagal sutarties ketvirtą straipsnį. Visa tai buvo suderinta su komisija ir ją valdžia e, Liepos 13 dieną po pasitarimų su Europolu. Tos techninės sąlygos yra susijusios su atitinkamo padalinio suformavimu Europolė, visais elementais susijusiais su patikrinimo procesu, visas ta trukme patikrinimo proceso, saugumo, konfidencialumo, visomis sistemomis ir visais sprendimais, kas yra susijęs su e, ketvirto straipsnio reikalavimo įgyvendinimu. Dabar dokumentai, informacija yra ES riboto naudojimo klasifik, e, slaptumo klasifikavimo kategorijos, tačiau gali ateityje tai ir keistis. Iš praktinio požio taško Europolė yra m, operacijų departamentė yra atitinkamas padalinys. Uh, Um, patyrė e, terorizmo finansavimo tyrimo pareigūnai ten dirba, Europolo mm, kovos su terorizmu padalinių, atitinkamų nacionalinių padalinių. Jų pagrindinė užduotis yra analizuoti e, JAF užklausas, taip pat atitinkamai renktis visoms užklausoms pagal e, sutarties ketvirto straipsnio vykdymą Ir aišku, kad naujo padalinio sukūrimas leis efektyviau gyveninti sutarties 90 straipsnius ir palengvins keitimas informacija tarp Europolo ir JAF tyriant terorizmo finansavimą. Visą tai atitinka ketvirtos straipsnio reikalavimus ir tai yra būtina tam, kad Europolas galėtų patobulinti savo išmanimą, savo patirtį ir žinias, kovojant su terorizmo finansavimu. Ta papildoma informacija pagilins bipusi supratimą e, to konteksto, kuriame yra pateikiamos užklausos iš JAF, taip pat sustiprins Europolo e, gebėjimus dirbti dirbti toje srityje, kuri jau ir taip yra labai svarbi Europolo mandato dalis. Nau, nauja analizė darbo. Analizių E, bylų dalis yra sukurta Europolė, informacija yra keičiamasi su JAV pagal 90 sutarties straipsnius. Visa ta informacija irgi bus kaupiama toje e, analizių e, darbinėje rinkmenoje byloje. Ir visa, visos tos užklausos pagal ketvirtą straipsnį, kurios buvo gautos 2010 m. rūpiučio pirmą savaitę po visų Europolo e, patikrinimų, buvo e, patvirtintos. Atitinkamai informacijos gavėjas buvo identifikuotas ir patvirtintas. E, Europolo teisinės tarnybos suteikė visus patarimus, rekomendacijas šiame procese. JAV Išdaušlosios pagal sutarties 9 straipsnį taip pat vyksta, pagal 4, pagal 9 straipsnius labai sklandžiai vyksta darbas pagal visas sutarties sąlygas ir dabartinėme etape aš prašyčiau jūsų supratimo, ta prasme, kad negaliu jums pateikti tolesnių detalių dėl to, kaip viskas vyksta pagal šį susitarimą tokiame atvairame forume kaip šis posėdis. Ačiū. Thank you. Ačiū, ponė Nunės Dalmeida. Matau, kad yra pakeltų rankų. Pirmiausia, ponė Sipl. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tiesą sakant, turiu pasakyti, kad esu nustebinta ir nežinau, ar teigiamai nustebinta šiuo pranešimu. Iš tikrųjų esu nustebinta, kaip greitai gali viskas eiti į priekį. Mes pratę prie kitokio greičio šitų reikalų tvarkymo. Esu, tačiau ne visiškai tikra dėl to, kas čia vyksta. Iš įvairių pokalbių man sudarė įspūdis, kad viskas yra labai sudėtinga, kad visa sistema, taisyklės, e, Europolė yra sudėtingos, bet nepaisant to sudėtingumo, panašu, kad nuo rūpjūčio pirmos Europolas galės, bus autorizuotas gauti visą informaciją, kurios joms reikia, kad pateisintų tyrimus ir imsis to tai daryti. Ir tik tai ta autorizuota informacija bus atskleista. Turiu dar vieną klausimą dėl nepriklausomo priežiūros pareigūno, kuris lik ir tarnus JAV. Europos parlamentas prašė būti įtrauktas iš tos mens paskirimo ir rinkimo e, procedūrą. Nežinau, ar ir toliau mes norime tame dalyvauti, ar tik tai komisija bus vienintelė institucija, kuri dalyvaus priimant šį sprendimą. Pirmininkas, ačiū. Pone Viva. Ačiū pirmininkė. Turiu prisipažinti, kad aš buvau tarptų, kurios norėjo, kad būtų prieita ta, tos protingos sutarties ir aš tikrai nesigailiu savo tokios pozicijos. Tačiau dabar man kelia nerima tam tikri dalykai. Stebėdama, kas iki šiol vyko, svarstau apie šitos, šito proceso skaidrumą ir kaip toliau jisai tęsis. Uh, komisarė Manstrom sakė, kad laikinasis nepriklausomas priežos pareigūnas jau buvo paskirtas. Jūs šiandien vakare pasakėte, kad negalite atskleisti tos mens vardos. Suprantu, kad jis tai yra vyras, nes jūs sakėt, jo vardo negaliu atskleisti. Bet ne tai man labiausiai rūpi iš tikrųjų nesuprantu, kodėl jūs negalite pasakyti tos mens vardo, kodėl jis yra slaptas. Ir jeigu visgi jisai yra slaptas, panašu, kad ir tolimesnė procedūra nebus pakankamai skaidri. Štai ir, ir prieštaravimas, kad jūs visgi paskelbėte viešą konkursą į šitą vietą. Galbūt ponas Buzekas nusintė laišką prašydamas, kad, e, kad parlamentas būtų įtraukta šitą par, į šitą e, procesą, kad mums pateiktų trijų e, kandidatų vardus ir kad mes dalyvautumėme jų parinkime. Nesuprantu, kada visa procedūra bus baigta ir kada bus atrinktas šitas asmuo ir ar tikrai šita atranka bus skaidri ir ar parlamentas galės dalyvauti šioje procedūroje. Jeigu teisingai prisimenu, man atrodo, kad prisimenu teisingai, tai buvo mūsų iš ankstinė sąlyga prieš pasirašant sutartį. Ir dabar mums tikrai nepatinka, kad e, komisija ar jūs stengiatės visais būdais E, apeiti šitą sąlygą. Mes netaip tarėmės. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ponas Alvaro? Ne? Ne, tada. Nebuvau tikras, ar tikrai keliate ranką. Ačiū pirmininkė. Du dalykai. Kolegos jau daug ką pasakė, mažai ką turiu pridėti. Tiesiog, ką ponė Viva sakė, nai teisi mes bendradarbiavome labai geranoriškai ir mes daug ką suteikėme prieš patys gaudami ir iš tikrųjų dėl, dabar dėl tos procedūros, nepriklausomo priežiūros pareigūno paskirimo procedūros nesu tikras, ko mes galime tikėtis. Dėl laikinojo pareigūno galima diskutuoti, ar čia buvo gerai ar negerai padaryta, bet jau per vėlų. Bet būtent, ką ponė Vivas sakė, apie ateitį, apie skirimo skaidrumą. Apie tai reikia kalbėti, galbūt komisija mums gali daugiau paaiškinti, nes iš tikrųjų tiesa, mes negalime aklai paskirti pareigūno. Galbūt Mes turėtume pareikalauti, kad tas asmuo ten paskirtas atitiktų ir mūsų standartus, nors esu tikras, kad komisijos standartai yra pakankamai aukšti. Pirmininkas, ponė Rabrecht. Ačiū. Skamba kaip konspiracijos teorija, kai kalbame apie duomenų apsaugą, kad kitos mens duomenys yra tokie svarbus, kad juos reikia taip saugoti, mes net nežinom, ar tas asmo iš tikrųjų egzistuoja. Matau, kad ta pergalė, kurią mes dar prieš atostogas laimėjome, nėra jau tokia didelė. Du dalykus noriu pasakyti. Dvyliktasis straipsnis reikalauja, kad būtų paskirime, kad paskirime dalyvautų parlamentas ir konkrečiai šitas komitetas. Taigi mes turime bent jau būti tikri, kad tas, mo, tas pareigūnas tikrai yra paskirtas ir kas jis toks yra. Negalime apeiti šitos sąlygos laikinai kažką paskiriant ar, ar panašiai. Taigi turime būti griežti. Yra dar du dalykai. Pirmiausia, mes prašėme pono Buzeko, kad jis užmėgstų dialogą su kongresu dėl transatlantinių duomenų, apsu, transatlantinės duomenų apsaugos. Norėčiau pasakyti, kad būtų gerai dar kartą jo paklausti, kaip tai vyksta, kada sulauksime rezultatų. Ir dar vienas dalykas dėl TFSP, dėl Europolo. Čia neklausimas komisijai, bet tiesiog komentaras mums. Dabar mes turime laiko, galėtum kreiptis į Europos teisingumo teismą ir paklausti ar tos tai reikalavimai e, atitinka sutarčiai e, būtent Europolo dalyvavimas, nes mes galime ateitie turėti problemų. Ir žalieji prieš atostogas šito prašė ir buvo pasakyta, kad mes neturime laiko. Bet manau, kad dabar būtų gerai paklausti, užklausti, ar tos perdavimo sistemos, kurios yra numatytos TFSP e, sutartyje, e, atitinka ES sutartį. Ir manau, kad galėtumėm kreiptis į jūrių komitetą, kad jie kreiptųsi į Europos įsingumo teismą su šio klausimu. Ačiū. Dėkoju. Pone Ernst. Ačiū, pirmininkė. Šiek tiek esu nustebusi Nelabai suprantu, kodėl daug laiko prieš vasaros atostogas kalbėjome apie tai, kad viskas turi būti skaidru, kad parlamentas turi būti visiškai įtraukiamas, visapusiškai įtraukiamas į sprendimus. Ir gavome patikinimų, kad taip ir bus, o dabar panašu, kad visa informacija yra konfidenciali ir slapta. Kas čia tokio slapto? Nelabai suprantu. Vėl mes nesame įtraukiami į procesą ir tiesiog gauname ataskaitas, kad tai yra dalykai, apie kuriuos viešai kalbėti negalima. Tai jeigu negalima kalbėti viešai, tai kur apie tai galima kalbėti, jeigu čia, nes šioje salėje negalima, gal kavinėje kokioje. Nesuprantu, kodėl ta informacija jau tokia yra slapta. Na, o kitas klausimas. Kodėl Europolas visiškai yra, atrodo, pasirengę šiam darbui ir nuo rūpiučio pirmosios dienos panašu jie pasiruošę viską kontroliuoti ir prisimti naują didžiulį uždavinį. kurį mes jiems patikim. Kaip jau dabar čia taip išeina, kad Europolas yra taip jau visapusiškai pasirengęs tam darbui. Ačiū. Ačiū, ponas Busutil. Ačiū, pirmininkė. Mano vertinimas yra šiek tiek pozityviškesnis nei ankstesnių kolegų, taip švelniai tariant. Aš manau, kad daug kas buvo padaryta per gan trumpą laiką nuo susitarimo įsigaliojimo. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui už tai, kad pateikė informacijos apie tai, kas nutiko per tą neilgą laiką. Ir taip pat aš džiaugiuosi dėl to, kad daug kas buvo padaryta. Na, aišku, ne viskas dar buvo padaryta ir tikrai dar nesame visapusiškai patenkinti, tačiau manau, kad turime pripažinti, kad padaryta nemažai ir per gan trumpą laiką. Tai yra pirmasis dalykas. Antras dalykas, štai koks turime būti atsargus turime gerbti kiekvienos institucijos kompetencijas. Mūsų vaidmo yra labai aiškus, mes turime prižiūrėti komisijos darbą, taip aš bent jau suprantu e, parlamento vaidmenį ir labai pavydžiu tokio vaidmens ir džiaugiuosi juo, tačiau tai nereiškia, kad mūsų kompetencijos, kurios netgi pagal šį sutarimą turėtų priklausyti visiškai komisijai. Aš manau, kad nereikia viršyti kompetencijų, nes tada viskas susivels. Taigi, tegu viskas vyksta taip, kaip turi vykti, tegu komisija atlieka savo kompetencijai prigulinčius darbus, o po to pasikalbėkime, padiskutuokime ir priimkime politinį sprendimą gautos informacijos pagrindu informacijos, kurią mums pateikė komisija. Nesakau, kad visuomet pritarsime komisijai. Anksčiau esame nesutikę su komisija ir manau, kad tokių situacijų pasitaikys ir ateityje, tačiau atlikime tą vaidmenį, kuris numatytas mums sutartyje. O po to pagal komisijos darbo e, rodiklius mes ir priimsime savo sprendimą. Ponas Bronsas. Ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt komisijos atstovas galėtų man pasakyti, arba priminti, jeigu jau yra sakęs, ar pagal paskutinę sutarties formą JAV galės perteikti informaciją, kurią gavo iš ES trečiosioms valstybėms. Ypatingai toms valstybėms, kurios e, yra jau, jo sąjungininkės artimuosiuose rytuose. Jeigu tą darys, tuomet kils pavojus, kad informacija gali būti naudojamasi netinkamai, užsimant neteisėta veika, pavyzdžiui, kaip pastarasis nužudimas Dubajuje. Ačiū. Pone Intelt. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu tam, ką sakė dauguma kolegų. Aš esu ir nustebusi, ir nusivylusi dėl to, kiek slaptai informaciją laiko komisija ir, kaip sakė Busutil, turime gerbti komisijos kompetencijas ir vaidmenį. Aš manau, kad turime gerbti ir piliečių teisės ir komisija turi gerbti savo atsakomybę, atsakomybę savo pareigas ir vaidmenį, ne tik pagal institucinę sąrangą, bet ir atsižvelgiant į E, komisijos įsipareigojimus prieš piliečius. Tai reiškia, kad turi būti absol... maksimalus skaidrumas, galbūt ne absoliutus, bet maksimalus. Ir man atrodo, kad yra didžiulis kontrastas tarp komisijos noro perduoti milijonų europiečių e, bankinius duomenys be jokių garantijų. Tai, tai yra didžiulis kontrastas lyginant su tuo slaptumu, kuris gaubia duomenų perdavimo priežiūros pareigūno asmenybę. Aš manau, kad turime teisę žinoti, kas yra tas asmuo ir turime teisę prižiūrėti, stebėti visą procesą. Ir dar ką norė, štai ką norėčiau pasakyti, kalba eina apie tarp institucinį pasitikėjimą. Aš manau, kad komisija puikiai suvokia, kad mums tikrai labai sudėtinga šiame parlamente prastumti šį susitarimą. Daug žmonių, skaitant ir mane, tą darėme labai abejodami, taigi viskas yra pagrįsta pasitikėjimu ir aš dabar nesusitikinusi, ar aš teisingai pasirinkau. Aš manau, kad jeigu aš pasitikiu komisiją, tikėdamasi komisija viską padarys, kad užsitarnautų to pasitikėjimo ne tik dabar, bet ir kitais klausimais ateityje, nes tų klausimų dar bus. Ir jeigu negalėsime jumis pasitikėti, negalėsime suteikti jums savo pasitikėjimo, tuomet viskas turės būti surašyti, surašyta popieriuje iki paskutinio kablelio. Ir nemanau, kad lengva bus taip elgtis ir taip dirbti. Dėl to komisija, aš manau, turėtų labiau pasistengti ir pasirodyti kaip patikimas parlamento sąjungininkas. Ir viskas prasideda, prasideda jau dabar nuo šio skaidrumo. Ačiū. Ačiū, ponia Holmeier. Pone pirmininkė kolegos. Esu šiek tiek nustebusi, matydama, kad komisija kūrė tokią nepasitikėjimo atmosferą dar, darbams realiai neprasidėjus. Ir aš man, suprantu, kad žmonės turi būti atsargus, tačiau mes pasitikime, kad komisija įvykdys viską, e, kas, visus sprendimus, kurie yra priimti parlamente. Nesuprantu, kodėl reikia elgtis taip slaptai. Galbūt parlamento nariai nėra kompetitingiausi skiriant priežiūros pareigūną. Aš manau, kad komisija pati gali apsispręsti. Nemanau, kad mes čia šio politinių pagrindų turėtume priimti tą sprendimą. Taigi aš manau, kad reiktų sužinoti to asmens pavardę. Nesakau, kad mes esame tie, kurie galime priimti geriausią sprendimą dėl to asmens tinkamumo, tačiau manau, kad tai turi būti tos ryties specialistai, ekspertai, toks žmogus gali būti paskiriamas į šį postą. Ir nemanau, kad reiktų dabar pradėti dirbti nepasitikėjimo dvasioje, kaip e, siūlė ponas Busutilas, galime palaukti keletą mėnesių ir palaukti, kol įsibėgės darbai. Na ir po to jau galėsime gal konstruktyviai pakritikuoti tą darbą, tačiau palaukime, kol mm, prasidės e, darbai. Negalime tikėtis, kad bus pateikiama ilga ataskaita apie komisijos darbą, kuris dar neprasidėjo. Taigi pirmiausia, palaukime, kol viskas įsibėgės ir nereikalaukime, kad komisija dabar patektų, pateiktų daug detalių. Jie trumpai pristatė planą ir pažiūrėkime, kaip jisai bus įgyvendinamas. Dėl duomenų apsaugos taip suprantu kai kuriuos klausimus, kurie buvo užduoti. Ponas Albrechtas kalbėjo apie tai, jis yra duomenų specialistas ir puikiai žino, kad duomenys yra naudojami nebūtinai asmenų labui. Duomenimis gali pasinaudoti ir specialistai kovai su terorizmu. Taigi aš jaugiuosi, kad atsakingi asmenys yra tinkamai apmokomi duomenų apsaugos rytyje. Ir aš manau, kad na, normalu, kad tokie dalykai aptariami už uždarų durų, o ne kokioje tai kavinėje. Tai yra normalu, natūralu. Ačiū. Ponas Melos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau sužinoti, ar tas asmo, apie kurį kalbame, yra tas pats, kuris minimas dokumente, kurį gavome dėl laikino personalo atrinkimo. Ar čia kalba eina apie tą patį žmogų? Ne. Kalbame kaip tik apie tą darbo atvarkės klausimą, kur komisija mus turi pranešti apie asmens paskirimo procesą, būtent to asmens, kuris bus, kuris dalyvaus duomenų peržiūros procese, būtent pagal 12 straipsnį to susitarimo, TFSP susitarimo, kuris buvo priimtas parlamente. Šitas dokumentas kalba būtent apie tai ir jeigu, jeigu taip, šita, šita mūsų diskusija jau yra pavėluota. Šio dokumento paskutinėme paragrafe parašyta, kad galutinis terminas prašymams, prašymų pateikimui yra rugsėjo 15. Dar mes nesulaukėme rugsėjo 15, bet jau asmuo yra paskirtas. Tai jeigu taip yra, nesulaukus jūsų prašymų jau mes turime tą asmenį, tai nėra prasmės diskutuoti. Reikėtų palaukti rugsėjo 15, kad pažiūrėtum, kokie yra prašymai ir kas bus paskirtas. O dabar jau kolegos prašo pranešti, koks asmuo yra e, paskirtas, nors terminas dar nesibaigė. Ir pagal šitą dokumentą, man atrodo, kad mes kalbame čia apie tą patį asmenį. Tai to, tokia mano nuomonė. Uh, dėl kovos su terorizmu. Kovos su terorizmu srityje Junktinės Amerikos valstijos yra mūsų partneris, o ne priešininkas. Išklausęs kai kuriuos Europos parlamento narius, matau, kad nepasitikime JAV Daug kas nepasitikė JAF, nors tai yra neprotinga, nes tai yra demokratinė šalis, kovojanti prieš terorizmo ir be to šalis, kur yra mūsų partnerė. Suprantu visą nerimą dėl duomenų apsaugos, dėl teisų, dėl garantijų. Žinome, kad negalime, negalima kritikuoti parlamentaro už tai, kad jisai negerbė teisų ar garantijų. Tačiau informacija, kurią teiksime Junktinėm Amerikos valstijom, bus ta pati informacija, kuri galėtų būti naudinga ir mūsų šalims. Nes jeigu JAV kažką aptiks, JAV praneš ir suteiks tos duomenys ir Europos Sąjungai pirmiausiai atsispirkime nuo tos minties, kad, Euro, kad JAV yra demokratinė šalis, mūsų partnerė, ginanti pagrindinės vertybės, civili, vakarų civilizacijos vertybės, praktiškai tokias pačias kaip ir ES. Taigi, kalbant apie skaidrumą, garantijas, teisės, garantijas ir teisės, negalime vien reikalauti, reikia atsižvelgti ir į tai, kiek jau yra padaryta, kiek komisija darbo įdėjo. Prisiminkime, kokia padėtis buvo tada, kai mes pradėjome dirbti e, šioje srityje. Daug, kas, daug, ko, daug ką buvo sunku pasiekti. Aš esu demokratas radikalas, prisipažįstu. Tačiau kalbant apie kovą su terorizmu, ne apie viską galima kalbėti tokiame <clears throat> plačiame forume kaip e, Europos parlamentas. Negi mes norime viską pranešti busimiems ar potencialiems teroristams, negi norime, kad jie viską sužinotų. Yra tam tikrų saugiklių tam, kad kova su terorizmu būtų mm, veiksminga. Taigi norėčiau pabrėžti visų institucijų didelį darbą, e, ypatingai Europos komisijos darbą ir vėl grįžtų prie dokumento. Jeigu kalbama apie 2010 metų rugsėjo 15 dieną, norėtumėm galvoti, kad čia įvyko toks kaip ir nesusipratimas. Manau, kai bus paskirtas tas pareigūnas mums jis bus pristatytas ir bus pasakytas jo vardas. Manau, kad čia buvo nesusipratimas ir jisai bus iš, ištaisytas. Pirmininkas, mes kalbame apie TFSP pakeitimus, apie kuriuos komisija mus gali pranešti. Todėl mes ir pakvietėme Joaquin Lunes Almeidą, kad jisai mums paaiškintų, ir raštu buvo paskelbtas konkursas laikinam nepriklausomos priežiūros pareigūnui. Ir būtent apie tai mes ir kalbėjome. Čia komisija turėtų mums tai paaiškinti, tačiau mūsų diskusijos prasiplėtė ir prašau dabar kalbėti trumpai, nes vėl mums neužteks laiko, nes šiandien dar turėsime pakalbėti apie dar vieną dalyką, dėl kurio nusprendėme koordinatorių e, posėdėje. Pakviesime naują teisingumo generalinę direktorę. Ji dalyvau šitose diskusijose. Taigi, pusę septynių turi baigti šitas posėdis ir tikėkime, kad nereikės atsiprašinėti vertėjų už kiekvieną užduostą minutę. Pone Tavariš. Pirmininkė, manau, kad mes pradėjome neteisingai. Yra prieštaringų duomenų. informaciją iš komisijos, informaciją iš spaudos ir mes šiandien matome e, skaidrumo, kuris mums buvo prižadėtas per ilgas, ilgasis dėrybas dėl SWIFT dokumento parlamente. Dėl to nepriklausomo priežiūros pareigūno ir viso kito. Liepos 11 dieną spaudai buvo pranešta, čia turiu mm, laikraštį The Guardian, buvo pasakyta, kad e, naujasis SWIFT jau naudojamas teroristams gaudyti. Ir tai jau buvo parašyta prieš, tai, prieš rūpiučio pirmą, kai buvo oficialiai paskelbta informacija. Kaip, kaip, galima, kaip taip gali būti, kad laikrašiuose jau rašoma, kad e, ta priemonė jau naudojama, nors susitarimas dar nepasirašytas grįžtant prie TFSP. Jeigu mes nežinome laikino nepriklausomo priežos pareigūno e, vardo, tai iš tikrųjų tai yra negeras ženklas einant link pastovausios nepriklausomos priežiūro pareigūno paskirimo. Mes irgi kėlėme savo sąlygas per dėrybas. SWIFT sut, e, sut, sutarties pasirašyme taip pat buvo sąlyga, kad ir parlamentas dalyvaus mm, sprendimo procese. Šitas komitetas laiką buvo labai atviras, mes galime rinktis už uždarų durų, galime rinkti informaciją įvairiom, įvairiais būdais, bet tą informaciją mes turime gauti kitaip, yra nesilaikoma mums duotų pažadų. Taip pat noriu pasakyti, kad ponas Melio šiek tiek pavėlavo į šias diskusijas, nes SWIFT įgyvendinimas turi būti e, daromas laikantis garantijų, kurios buvo suteiktos parlamentui, kuris, kurias parlamentas išsiderėjo per mėnesius. Jeigu SWIFT bus neteisingai taikomas, parlamentas padarys tam tikras išvadas ir jas atsižvelgs tada, kai bus deramasi dėl domenų apsaugos, dėl TFSP ir taip toliau. Taigi, e, reikia gerbti e, parlamentui padarytus, duotus pažadus. Tuoj suteiksiu žodį ponui Liūnės Delmeida, bet norėčiau priminti jums, kad tam, kad būtų laikomasi konfidencialumo reikalavimų, kurie keliami daliai tos informacijos, kurią jūs norėjote uh, pasidalinti su mūsų komiteto nariais. Mes turime tam tikras techninės taisyklės. Jūs esate kviečiamas dalyvauti mūsų komiteto posėdėje už uždarų durų kad galėtume pasidalinti tą informaciją, kurios komiteto nariai pasigėdo šiame posėdėje. Siūlau, kad jūs dalyvautumėte, pasidalintumėte, pasinaudotumėte šitų pasiūlymų ir artimiausių galimų metų sudalyvautumėte mūsų uždarėme posėdėje. Tai bus po kitos savaitės e, plenarinės sesijos Strasbūrė, tai tikriausiai būtų dar kitą savaitę arba kažkur rugsėjo pabaigoje. Taigi žodis jums. Uh, you, Chairman, uh, thank... Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų kvietimą. Aš pats pateikiau tą pasiūlymą ir būtent ir noriu pabrėžti, kad nesakiau, kad mes esam nepasirengę pateikti jums e, priežos pareigūno pavardės, ar tai būtų laikinas ar nulatinis. Aš tik tai pasakiau, kad e, nesu pasirengęs šių pavardžių pateikti šiandien, atsižvelgiant į šios dienos posėdžio pobūdį komisija yra pasirengusi tą informaciją atskleisti tinkamame forume, kuriame būtų laikomasi konfidencialumo sąlygų, kurio, dėl kurių yra susitarta tarp mūsų institucijų. Ačiū. Okay. Well, Ačiū už tai. Tai gal tada tiek dėl šio darbo atverkės punkto. Pone Tavarės, dar norite kažką pakomentuoti? Aš tik noriu pasiaiškinti dėl um, Svifto duomenų panaudojimo Liepos 11 dienos bylos tyrime, kaip dėl tų deklaracijų iš valstybės sekretorės. Aš, aš taip suprantu, kad informacija jau tiekėjo per tą laiką, tai gal, gal galima būtų pateikti informacijos dėl to. Pane Nunes, ar būtų kokios informacijos, komentarų? Aš nedirbu. Uh, Aš nedirbu sekretoriu Levi, taigi aš vis tik tai įsivaizduočiau, kad kadangi Mm, jau kurį laiką, jau keli metai vyksta visas šis procesas, tai aš taip suprantu, kad Lans Levy galbūt kalbėjo ne vien tik tai apie TFSP e, konkrečią šią sutartį, bet bendrai apie visą procesą ir galbūt sekretorius Levy. Uh, tiesiog galvojo, kaip tą informaciją gauti per paskirtą informacijos teikėją nuo, nuo rūpiučio 1 dienos 2010 metų, kadangi anksčiau JAV palaikė dvišalius santykius su ES jau dviejus ar trejus metus, aš nežinau tiksliai tų datų atmintinai, tačiau, man atrodo, viskas yra normalu iš to, ką jis pasakė ir kaip jis pasakė. E Atsiprašau, pirmininkė. Ar jūs galite patvirtinti, kad nuo Liepos 11 ar nuo Liepos um, pirmų savaičių, sakykime taip, duomenys nebėra siunčiami JAV? Yes. Not on the basis of... Taip. Ne naujo susitarimo pagrindu. Okay. Yes, meaning... Yes, we all understand meaning no. Taip, mes visi suprantame, kad taip reiškia ne. Taip, ne. Jokios informacijos nebuvo perduota, kadangi sutartis neveikė iki rūpiučio pirmos dienos. Taigi kviečiame jūs dalyvauti kitame lybė posėdėje, kuris vyks už uždarų durų tam, kad galėtumėm išgirsti visą reikalingą informaciją iš komisijos rugsėjo 26-27 dienomis vyks posėdis. Ačiū. Taigi periname prie kito darbo atverkės punkto. Čia kalbame apie sąrašą trečiųjų šalių, kurį piliečiai kirstami išorinės sienas privalo turėti vizas. Ir e, sąrašą trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas. Mūsų kolegė Tanja Fažum e, atliko šį darbą. Ir dabar mūsų šios nos posėdžio tikslas yra išgirsti iš komisijos e, apie rezultatus tų misijų, kurios buvo surinktos šią vasarą, 2010 metų vasarą. Pone bus atstovaus komisija, taip, iš jos išgirsime, kokie buvo tokių išvažiuojamųjų ar vertinimo misijų rezultatai. Uh, Mm, Bosnija, Hercegovina, Albanija. Tai tos valstybės, kuriuose vyko tos misijos šią vasarą. Noriu priminti, kad mm, pakeitimų pateikimo terminas šio klausimu yra rytojus, penktadienis, rugsėjo 3 diena, 17 valanda. Balsuoti numatyta kitame lybės posėdėje rugsėjo 13 dieną, pirmadienį, tam, kad būtų galima spėti pasiruošti balsuoti rugsėjo antroje, taip vadinamoje plenarinėje sesijoje Strasbūrė. Pone Bus, prašom. Um, Ačiū pirmininkė. Kaip jūs žinote, 2010 gegužė 27 dieną komisija pasiūlė suteikti vizų supaprastinimą Bosnijai Hercegoviniai jų piliečiams. Ir čia komisija nustatė dar tam tikrus reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti abiems valstybėms. Uh, monitoringo reikės šiais klausimais ir buvo paprašyta pristatyti ekspertų misijų, kurios buvo atliktas šiuo metu Liepos mėnesį, rezultatus. Žodžiu, Bosnijoje Hercegovinai Liepos 5-6 dienomis įvyko misija ir Albanijoje Liepos 12-15 dienomis. Komisija dabar rengia ataskaitą kuri yra parengta valstybių narių ekspertų dalyvavusių misijose um, ataskaitomis, kitų komisijos pareigūnų ataskaitomis ir um, tų įvertinimų, kurie buvo atlikti Liepos pabaigoje, rūpiučio pradžioje rezultatais. Taigi mes dabar jau prieartėjome prie mūsų įvertinimo ataskaitos uh, baigimo, rengimo baigimo dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Dok Dokumentas bus komisijos darbinis dokumentas ir tu, jis turi būti užbaigtas renkti iki rugsėjo vidurio. Šiandien galėsiu Jums pateikti tik preliminarią šių dviejų ekspertų misijų rezultatų apžvalgą. Misijos buvo atliktos visiškai bendradarbiaujant Bosnijos, Hercegovinos ir Albanijos nacionaliniams pareigūnams. Pradėsiu nuo Albanijos. Kalbant apie strategijos rengimą, parengiant Albanijos pabėgėlių gražinimo politiką yra pasiekta geros pažangos. Strategija veiksmų planas e, reintegruoti Albanijos piliečius 2010-2015 metų laikotarpiu buvo patvirtinta 2010 birželį. Joje išdėstas visapusiškas mechanizmas, kaip parengti ir įvykdyti grįžtančių pabėgėlių reintegraciją. Strategijų ir veiksmų plane yra aptarti pagrindiniai reintegracijos reika, poreikiai, tai yra registracija, būstas, užimtumas, švietimas. Uh, ir aiškiai kalbama apie um, tai mūsų ataskaitoje, kad būtina efektyviai įgyventi strategiją ir veiksmų planus tolesniais veiksmais. Kalbant apie um, teisės aktų gyvenimą, kovą su uh, korupcija ir organizuotų nusikalstamumu, Albanijos valdžia daro gerą pažangą. Kova su organizuotų nusikalstamumu yra pasiekta gerų rezultatų teisės saugos gyvenimo srityje, prokuratūros darbe administraciniai ir tyriamieji šios šalies teisėjai saugos struktūrų pajėgumai buvo sustiprinti ir vyksta e, geras bendarbiavimas tarp teisės saugos tarnybų e, atsakingų už organizuotą nusikalstamumą e, policijos prokuratūros pajėgų. Reikia tolesnės pažangos tam, kad būtų galima efektyviau įgyvendinti perį perėmimo operacijas e, ir atlikti jų įvertinimą priemonių. Reikia stiprinti kovos organizuotų nusikalstamumu. Yra bendrų tyrimo padalinių suformuota, e, tas skaičius auga, reikia dar tolesnės pažangos, koreguojant teisės aktus tam, kad mm, platesnis teisėjų ir politikų imunitetų spektras neturėtų neįgiamo poveikio tyriant organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos bylas. Trečia, tre, trečias reikalavimas taip pat pasiekta geros pažangos. Čia kalbama apie efektyvų teisės aktų įgyvendinimą. A, organizuoto nusikalstamumo turto konfiskavimo srityje. Policijos padalinių žmogiškiai ištekliai atsakingi už kovą su organizuoto nusikalstamumu, su, su organizuoto nusikalstamumu ir turto konfiskavimu konfiskavimą, e, gerai dirba ir yra konfiskuojamos pajamos iš nusik, e, organizuoto nusikalstamumo, tai vadinamas yra masės įstatymas. Um, yra jau vykdomi apmokymai ir toliau reikalinga plėsti mokymus toms pajėgoms, kad būtų galima geriau identifikuoti, kurios pajamos yra nelegalios iš organizuoto nusikalstamumo. Svarbu, kad būtų bendarbiavimas su policijos, prokuratūros tarnybomis užtikrintas įgyvendinančios įstatymus. Naujo kovos su mafija įstatymo tvirtumas jau buvo išanalizuotas Albanijos konstitucinėme teisėje teisme, nes jis turėjo priimti sprendimą, jis turi priimti sprendimą per artimiausias e, savaitės, ar iš tikrųjų tas įstatymas atitinka konstituciją. Dabar dėl Bosnijos Hercegovinos ir trijų pagrindinių reikalavimų. Dėl um, pajėgumų stiprinimo ir teisės aktų gyvenimo kovojant su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija, šios valstybės valdžia daro gerą pažangą įgyvendinant teisės aktus ir veiksmų planus kovai su organizuotu nusikalstamumu, taip pat viskas vyksta gerai. Reikalingos tolesnės pastangos, ypač dėl uh, įstatymų prieš finansinius nusikaltimus įgyvenime. Kalbant apie administracinius pajėgumus teisės saugos tarnybose, jie yra sustiprinti, reikia toliau galvoti apie švietimą, atitinkamą personalą, kad būtų pakankamai atitinkamų darbuotojų. Toliau turi būti stiprinami apmokymai ir čia yra taip pat paminima nemažai sėkmingai atliktų operacijų. Kova su korupcija, man matome pažangių tendencijų siekiant geresnių rezultatų. E, dabar yra tyriama nemažai aukšto lygio um, bylų ir jau nemažai yra bylų išanalizuota ir priimti sprendimai. Um, toliau dirba kovos su korupcijos tarnyba. Um, šios tarnybos direktoriaus mandatas buvo pratestas rugsėjo pirmą dieną toliau ši tarnyba turi būti stiprinama ir plečiama. Dabar kalbant apie elektroninių e, duomenų judėjimą tarp policijos ir siesaugos tarnybų keitimas iš įdomenimis čia pas, pa, pažymėta pažanga ir įsigijant įrangą taip pat. Teisės saugos tarnybos rengiasi um, prisijungimui prie atitinkamų sistem, elektroninių sistemų ateityje. Uh, labai svarbu yra sustiprinti esamus pajėgumus. Policijos koordinavimo direktorato įsteigimas yra numatytas tam, kad būtų galima taip pat ir geriau keistis informaciją. Direktorius ir direktorios pavaduotojai jau paskirti lėšos ir laikinos patalpos patvirtintos, taip pat patvirtinti ir tarnybos nuostatai. Kalbant apie suvienodinimą struktūrų, institucijų lygmenių čia yra daug pasiekta teismų e, darbe. Republika Sirpska ir federacija e, nuo šių metų rūpiučio rugsėjo jau pradėjo veikti. Dabar rengiant ataskaitą, aišku, darbai vyksta, tačiau e, bendrai misijų išvados yra pozityvios ir tai, ką mes matėme e, vizitų metu, leidžia mums pasakyti, kad nuo 2010 gegužės yra padaryta geros pažangos ir abi šalis priartėjo prie e, reikalavimų įvykdymo, pilno įvykdymo. nes, kaip yra nustatyta įsigaliojimo data, tos šalis turi atitikti visus nustatytus reikalavimus. Komisija savo ataskaitą pristatys parlamentui ir tarybai rugsėjo viduryje. Ir tada parlamentas ir taryba jau galės spręsti ar tvirtinti mūsų pasiūlymą dėl šių valstybių. Ačiū. Dabar išklausysime pranešėjos ponios Fajan. Norite pasakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos komisijai, kad atvyko į mūsų pirmąjį posėdį po vasaros pertraukos ir prižadėjo žodžiu pristatyti vertinimo misiją į Bosniją ir Hercegoviną. Džiaugiuosi, kad šiandien e, salėje yra tiek daug kolegų, priešingai nei Liepos pradžioje. Ir galiu patikinti, kad daug žmonių Bosnijoje, Hercegovinoje ir Albanijoje šiandien labai didžiai seka mūsų diskusijas. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, jog buvo pasiekta daug pažangos abiejose valstybėse. Ir esu įsitikinusi, kad abiejų šalių vyriausybės per pastarosius mėnesius, ypatingai per pastarąsias kelias savaitės daug investavo, kad būtų užbaigtas vizų liberalizavimo procesas. Mano supratimu, ataskaitos yra pozityvios ir po dviejų savaičių, sakėte, bus užbaigtos jos. Taigi, Kaip suprantu, tos ataskaitos bus pozityvios ir dėl to nematau priežasčių vilkinti procesą. Tai buvo tik tai techninio pobūdžio procesas visuomet ir toks jis ir turėtų išlikti iki pat pabaigos. Turėtų būti taikomos vienodos sąlygos visoms vakarų Balkanų valstybėms - Serbijai, Makedonijai, Juotkalnyjai. Jos šios valstybės patenkino visus kriterijus ir gruodžio mėnesį buvo joms panaikintos vizos. Taigi dabar jau praėjo beveik vieneri metai ir dar dvi valstybės labai laukia ir piliečiai tose šalyse labai laukia, kada galės laisvai vykti į ES. Norėčiau kolegoms priminti du dalykus. Pirmiausia, praeitą, praeitų metų birželį, kai Europos komisija uh, pateikė pasiūlymą dėl trijų valstybių įstojimo, e, trims valstybėms visų panaikinumo. Mes jau numatėme datą, kuomet tai nutiks. Buvo kalbama apie 10 metų sausio pirmąją dieną ir net prieš katalikų kalėdas įvyko tas vizų panaikinimas. Dabar kol kas dėl Bosnijos, Hercegovinos ir Albanijos nežinome datų ir jau praėjo keli mėnesiai kol komi, nuo to laiko, kai komisija pateikė teisėkros pasiūlymus, taigi aš nemanau, kad čia galime kalbėti apie vienodas sąlygas. Taigi reikia tikrai pradėti kalbėti apie konkrečias datas ir patenkinti tuos mūsų pažadus. Dar norėčiau priminti, kad lapkričio mėnesį Europos parlamente mes tvirtai pritarėme ir pasirašėme bendrą deklaraciją su Europos taryba, teikdami, kad viską padarysime, kad Bosnijos, Hercegovinos ir Albanijos situacija bus išspręsta, kai jie tuos kriterijus tenkins, visos bus panaikintos skubos tvarka. Taigi, jeigu techniniai reikalavimai yra patenkinti, nėra jokių priežasčių, kodėl reiktų vilkinti procesą. Na ir dar vienas klausimas, kurį norėčiau paliesti. Abiejų valstybių piliečiai šiandieną puikiai suvokia, ką reiškia bevizis režimas, nes abiejų šalių vyriausybės pradėjo informacinės kampanijas ir informuoja piliečius apie tai, kad kalba neina apie laisvą judėjimą į Europą, ES siekiant prieglopšio darbų ir panašiai. Nes atrodo, kad, pra, atrodo, kad metų pradžioje buvo šiokių tokių nesusipratimų, bet e, viskas sėkmingai išsisprendė. Taigi, vyriausybės vykdo tas informacinės kampanijas ir kalbama apie tai, kad tris kartus galima įvažiuoti, maksimalus buvimas 90 dienų bendrai paėmus. Taigi, galiausiai norėčiau kreiptis į visus ir prašyti, kad būtų balsuojama, kaip planavome, ir pastumti, pareikalauti, kad bent jau Europos parlamente, nors darbo atvarkė labai temta, bet abiejų šalių piliečiams mes e, pažadėjome, kad panaikinsime vizas, kai techniniai reikalavimai bus patenkinti, taigi procesą turime užbaigti, tai jau yra mūsų atsakomybė ir mūsų patikimumo klausimas. Taigi jie mumis tiki ir negalime jų nuvilti. Na ir dar vienas dalykas, rimtas dalykas, kurį reiks, ko galima greičiau išspręsti, Kosovo klausimas. Uh, turime surasti sprendimą, kaip įtraukti Kosovą į vizų panaikinimo liberalizavimo procesą. Negalime palikti tos juodosios skylės Vakarų Balkanų žemėlapyje. Dėkoju. Ačiū. Ponas Busutil, prašau. Prašėte ir jų žodžio. Taip, ačiū, pirmininkė. EPP frakcijos vardu aš taip pat norėčiau nusiųsti linkėjimus Albanijos, Bosnijos ir Cogovino žmonėms. Ir norėčiau pasakyti, kad labai malonu ir mums tikrai garbė, Europos parlamento nariams garbė bent kažkiek nežymiai prisidėti, padedant draugams šiuose dviejose valstybėse, juos integruojant į Europos Sąjungą. Jų tai yra namai, lygiai taip pat kaip ir mūsų. Uh, Taip pat norėčiau pritarti tai, ką sakė, tam, ką sakė Tanija ir norėčiau ją pasveikinti, rengiant e, šią dosiją. EPP pozicija buvo visuomet štai kokia. Kai tik tai techniniai reikalavimai yra patenkinti, tuomet turime stiprią politinę paramą išsakyti vizų panaikinimui, šioms dviems valstybėms, ką padarėme su kitomis Balkanų šalimis praeitais metais. Taigi mes irgi labai laukiame, kuomet bus patvirtinta, jog techniniai reikalavimai yra tenkinami ir suprantame, kad tas patvirtinimas bus pozityvus ir to, todėl esame pasirengę laikytis pažadų ir pritarti vizų panaikinimui kuo galima greičiau. Tai gautas patvirtinimas, tuomet EPP mano, kad vizas reikia panaikinti kuo galima greičiau. Ačiū. Dėkoju. Pone Argentinį. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pojai Fajon, kuri labai atidžiai sekė procesą ir parodė, kad yra labai ryštinga. Ir tiesa, kad praėjo beveik vieneri metai nuo to laiko, kai Serbija, Serbijos piliečiai gali laisvai įvykti į ES. Ir mes tuomet diskutavome, kalbėjomės apie tai, kad procesas turi būti pagreitintas Bosnijai, Hercegovinai ir Albanijai, jeigu tos valstybės tenkins kriterijus. Na, o dabar panašu, kad tie kriterijai bus patenkinti. Todėl atėjo laikas ir mums jiems užtikrinti laisvą judėjimą. Pirmiausia, mes jiems pažadėjome dar prieš vasarą ir, aišku, tai yra abipusis procesas, jie turi tas, tos kriterijus tenkinti, tuomet mes turime tą procesą išjudinti ir teigėme, kad viskas įvyks greitai po vasaros atostogų, vasaros atostogos jau baigėsi ir, ponia Pajon, aš irgi manau, kad turime kuo galima greičiau priimti šį sprendimą. Ačiū. Dėkoju. Pone Ernst. Ačiū labai trumpai. Na, manau, kad čia nėra vien tik tai techninės priežastys, dėl kurių mes norime panaikinti vizas toms valstybėms. Bet čia yra ir principinis klausimas, nepaisant to, ar visi punktai yra tenkinami iki galo, bet tai yra labai svarbu toms valstybėms, tų valstybių plėtrai, kad vizos būtų panaikintos kuo galima greičiau. tai yra kur kas svarbiau nei techniniai argumentai. Aišku, techniniai argumentai irgi yra svarbu, aš suprantu, bet jie nėra tokie reikšmingi. Na ir pritariu poniai Fajon, jie labai atidžiai dirba šioje srityje. Na ir dar vienas man artimas klausimas. Kai kalbame apie vakarų Balkanus, čia turime tą juodą dėmę Kosovo. Negalime ignoruoti Kosovo klausimo Mes matėme, kokį sprendimą priėmė Tartutinis teismas dėl Kosovo statuso, bet negalime atskirti tos valstybės. Turime pragmatišką sprendimą priimti ir tikiuosi, kad ta problema bus išspręsta, kuo galima greičiau. Ačiū. Dabar grįžkime prie komisijos atstovės. Matau dar dvi pakeltas rankas. Pone generalinė direktorė, jeigu trumpai kalbėsite, būtų labai gerai. Atsiprašau, ponas generalinis direktorius. Vanderkam, Vanderstup dar. Po, e, kolega Vanderstup, atsiprašau, dar noriu pasakyti. Ačiū, pirmininkė. Olandijos laisvės partija nėra patenkinta dėl vizų liberalizavimo Bosnijai, Hercegovinai ir Albanijai, taigi nei galtinis rezultatas, nei procesas mūsų netenkina. Teigiama, kad tai yra pozityvi tendencija kovojant su korupcija, tačiau turime pažymėti, kad Transparency International Index, pagal Transparency International indeksą Albanija yra kur kas žemiau nei ankstesniais metais kitos valstybės smarkiai, netgi Afrikos valstybės smarkiai yra pralenkusios. Albanija. Pone Brons, žinau, kad galite labai trumpai pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad Albanijos ir Bosnijos ir Sogovinos vyriausybės sėkmingai kovoja su organizuotu nusikalstamumu. Tai be jokios abejonės nusikaltėliai tose valstybėse neteks savo darbo. Uh, Ir kai tik tai bus panaikintos visos, tuomet e, nereiks ir tų ambicijų mažinti. Ir Europos Sąjunga galės toliau dirbti savo darbus. Bet tada manau, kad organizuoti nusikaltėliai imsis darbo ir tai mums nebus jau labai gerai. Preciso, così che possiamo completare il dibattito con la direttrice. Prašyčiau trumpai, kad galėtumėm labai greitai baigti šitą po diskusiją. Galbūt ne pats tinkamiausias, ne pačios tinkamiausias aplinkybės, bet norėčiau pasakyti, kad aš pasisakyčiau už vizų Albanijai ir Bosnijai ir Hercegovinai panaikinimą. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Manau, nepakankamai išanalizavome vizų klausimą, turint galvoje organizuotą nusikalstamumą Europoje. Jeigu balsuosime už Albaniją, už supaprastinimą vizų režimo Albanijai, reikia atsižvelgti ir į to šalies žmonės. Į to žmonės, kurie yra įsivėlę į organizuotą nusikalstamumą. Ir tą patį galima pasakyti ir apie kitas šalis, ne tik tai apie Albaniją tokie asmenys neturėtų turėti galimybės laisvai keliauti po Europą. Žinoma, negalime kaip ir bausti visos šalies, reikia e, tikslingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu, jiems neleisti po Europą kovoti, pir, e, keliauti pirmininkas. Jeigu neprieštaraujate, galime išklausyti komisijos ir Prašome kalbėti trumpai. Ačiū pirmininkė. Klausydamas, išklaususi diskusijos, norėčiau pabrėžti, kad tada, kai bet kuria iš tų šalių bus pritaiktas su supaprastintas vizų režimas, komisija stebės E, visą procesą. Tai nebus tiesiog suteiktas leidimas ir viskas. Toliau bus vykdomas stebėjimas ir toliau stebėsime visas reformas Vakarų Balkanuose ir jas skatinsime. Taigi vizų liberalizavimo procesas nesibaigs e, tą dieną, kai priimsime pasiūlymą. Toliau vyks priežiūra. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, ačiū. Kol kas diskusijos baigtos. Jau laikas eiti prie paskutinio mūsų darbo atvarkės klausimo. Jisai įtraktas į darbo atvarkę e, būtent nusprendus koordinatorių posėdyje, kuris vyko šiandien. Nusprendėme įtraukti klausimą apie Romų bendruomenės padėtį Europoje ir išklausysime komisijos pristatymą, komisijos poziciją, komisijos nuomonę apie pastaruosius įvykius, kuriuos stebėjome rūpjūti, būtent kalbant apie Romų bendruomenę. Su mumis e, čia yra ponia François Lebail, Teisingumo generalinio direktorato generalinė direktorė, kuri pristatys komisijos požiūrį šio klausimu. Pone Lebail, sveikiname Jūs atvykus. Labai sveikinu Teisingumo naują generalinę direktorę ir uh, linkime daug sėkmės. Tikimės ir toliau palaikyti puikų bendarbiavimą ir žodis iš karto suteikiamas Jums. Dėkoju pirmininkė, dėkoju iš Jūsų šiltus sveikinimo žodžius. Tikrai labai džiaugsiuosi tolės, dabar atsiveriančiamis galimybėmis glaudžiai bendarbiauti su Jūsų komitetu, kas mums yra labai svarbu, kalbant apie mūsų bendradarbiavimą su jūsų komitetu, su parlamentu bendrai. Jūs paprašėte pakalbėti manęs apie Romų situaciją. Ir tai suteikia man galimybę mm, pristatyti situaciją ir, ir, ir vairius pamastymus tuo klausimu jūsų komitetui. Uh, vicepirmininkė Reding yra atsakinga už šį, šį klausimą ir rūpiučio 25 dieną ji pareiškė, jog be abejo valstybės narės privalo rūpintis viešąją tvarką ir savo piliečių saugumu savo nacionalinėje teritorijoje. Ir be abejo, tai darydamos jos privalo laikytis Europinės teisės nuostatų. Uh, taip pat pagrindinių teisių, mm, ypač pagrindinių teisių hartijos nuostatų. Priminsiu, kad dabar įsigaliojus Lisabono sutarčiai, pagrindinių teisių hartijos nuostatos yra privalomos. Ir komisija išanalizavo situaciją iš juridinio požiūrio taško, bet taip pat ir iš Romų bendruomenės integravimo požiūrio taško, kas yra labai svarbu. Taigi, kalbant apie e, juridinę šios, šio klausimo analizę, reikėjo ištarti įvairius aspektus. Visų pirma, aišku, Prancūzijos primtų priemonių atitikimą direktyvų nuostoms, ypač 2004 metų direktyvai dėl laisvo asmenų judėjimo. Šioje direktyvoje ypatingas dėmesys yra skiriamas laisvam asmenų judėjimui, tačiau be abejo yra atitinkamai nustatytos sąlygos susijusios su šio klausimu. kai eina kalba apie mm, ES piliečius, kurie būna kitoje valstybėje narėje iki trijų mėnesių arba ilgiau nei tris mėnesius. Ir čia yra atitinkamos procedūrinės nuostatos, kurių privalomam paisyti tam, kad būtų įvykdyti direktyvos reikalavimai. Be abejo, kitas pagrindinis reikalavimas tai yra pagrindinių teisų hartijos laikymasis, būtent ir ypač nediskriminavimo principo laikymasis, kas yra šios hartijos 21 straipsnėje aiškiai apibriešta. Labai svarbu būtent išanalizuoti, ar taip ir buvo, ar buvo laikomas iš nuostatų. Todėl vicepirmininkė Reiding ir ponė Malstrom uh, surengė susitikimą su Prancūzijos imigracijos ir Europos reikalų ministru, kad gautų reikiamus paaiškinimus dėl priimtų priemonių pobūdžio ir jų atitikimo, kaip aš jau sakiau, toms nuostatoms viskas vyko labai pozityvėje aplinkoje. Rytoje, rytoj bus ir e, techninis susitikimas su Prancūzijos atitinkamomis tarnybomis. Ir komisija tokiu būdu dėl juridinių aspektų gali būtent tokią nuomonę išreikšti greta juridinių aspektų labai svarbu analizuoti Romų situaciją ES bendrai. Noriu priminti. Aišku, jūsų komitetas labai didžiai seka visus šios klausimus kad balandžio mėnesį buvo pirmasis pranešimas konkrečiai dėl Romų. Taigi, tai buvo padaryta dar prieš kordų susitikimą Romų klausimų. Tame pranešime buvo atspindėtos Europos parlamento nuomonės e, išsakytos anksčiau. Ir šis pranešimas, komunikatas kelia labai e, rimtus tikslus, labai plačių žmonių tikslus dėl Romų integracijos ES. Tai yra itin svarbu, nes Romų bendruomenė yra didžiausia etninė bendruomenė, mažumų bendruomenė 10-12 milijonų gyventojų skaičiuojama, tačiau tai yra mažuma, kuri labiausiai ir diskriminuojama. Todėl parengėme šį pranešimą, komunikatą. Lygiai dėl tos pačios priežasties Europos struktūriniai fondai, ypač socialinis fondas, labai didelę dalimi prisidėjo prie Romų integracijos priemonių. Skaičiuojama per kad per e, finansinės perspektyvos laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų yra skirta apie 10 milijardų eurų iš Europos socialinio fondo būtent Romų integracijos priemonėms. Konkrečiai tos lėšos buvo e, numatytos toms valstybėms narėms, kuriuose yra daug Romų bendruomenės atstovų. Reikia pabrėžti, kad tokios numatytos lėšos e, turi būti ir realiai išmokėtos, investuotos. Tai labai svarbu analizuoti, ar tai buvo padaryta. Todėl e, komisija savo dokumente ir numatė aukšto lygio vadovų susitikime su ypatingai e, su klausimu susijusiamis valstybėmis aptarti uh, tuos dalykus. Čia ypač kalbama apie Vengriją šiais metais. Ir reikia paminėti aukšto lygio susitikimą su Rumunija spalio mėnesį rengiama. Būtent e, tų susitikimų tikslas yra padėti toms valstybėms narėms, kurioms tos pagalbos labiausiai reikia, kad būtų parengti tinkami reikalingi projektai Romų bendruomenės integravimui. Tai atspindi, aišku, visų klausimų susijusių su Romų bendruomenė sudėtingumą, kompleksiškumą, kalbėtumėm apie švietimą, prieigą prie sveikatos, prie žiūros paslaugų, prieigą prie darbo rinkos ir taip toliau. Taigi projektai yra skirti tiems tikslams, uh, iniciatyvos išplaukiančios ir iš parlamento yra būtent skirtos padėti e, parengti metodiką, kuri prisidėtų prie Romų integravimo. Komisija būtent tokia dvasia ir vadovavosi savo e, bendrame darbe su Rumunijos valdžia, siekdama padėti Rumunijos valdžiai integruoti Romų bendruomenę, kad būtų užtikrintos būtent reikiamo lygmens pastangos. Dėl Romų integracijos komisija puikiai suvokė, kokie yra sunkumai integruojant šią bendruomenę. Ir komisija yra pasirengusi suvaidinti visą savo sąžiningo tarpininko su valstybėmis narėmis ir tarp valstybių narių vaidmenį tam, kad būtų galima išplėtoti ir sustiprinti tas priemonės, kurios yra skirtos integruoti Romus. Tokiu pat būdu komisija galvoja, kad reikalingos suderintos pastangos, koordinuojamos europinių lygmenių, bet taip pat ir nacionalinių bei regioninių lygmenių, nes būtent e, tai būtų tinkama daryti, e, sukuriant palankės sąlygas Romų integruacijai. Įvertinant dabartinę situaciją, reikia pasakyti, kad būtina analizę atlikti nuolat. Dėl juridinės analizės galiu pasakyti, kad komisija turės galimybę parengti vicepirmininkės Redinga ataskaitą artimiausiame posėdėje pristatyti konkrečiai yra galvojama, kaip sukurti palankesnės sąlygas Romų bendruomenės integracijai, kas yra tikras iššūkis ES vertinant bendrai. Ačiū, panelevai, už jos įžango žodį ir atkreipsiu jūsų visų dėmesį į tai, kad mus spaudžia laikas, kadangi posėdės turi būti baigtas 18.30. Mes turime tik pusvalandį, o norinčių pasisakyti jau turiu beveik 20. Labai daug parlamentarų prašo žodžio, taigi labai prašau jūsų pagalbos kontroliuojant. Uh, pasisakymų laiką. Aš esu pasirengęs ir plaktuku pasinaudoti. Maksimaliai viena minutė kiekvienam. Kitaip nieko nepavyks padaryti. Ponas Busutil visų pirma. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpą klausimą turiu generaliniai direktoriai. Kuomet komisija galės išsakyti savo poziciją dėl to, ar Prancūzija laikosi ES teisės. Esant dabar susiklošiusiai padėčiai Prancūzijoje, žinote, kad plenarinėme posėdėje kitą savaitę apie tai kalbėsime ir būtų labai naudinga, jeigu komisija savo ruoštų išsakytų savo poziciją dar prieš diskusijas. Ačiū. Ačiū, kad taip tokį tikslų klausimą uždavėte, ponas Morajas. Aš irgi pasistengsiu labai tiksliai užduoti klausimą, ponia generalinė direktorė. Savo pasisakymę jūs daugiausia kalbėjote apie balandžio 7 dienos komisijos komunikato įgyvendinimą. Mūsų frakcijai tai yra labai svarbu - integracija ir Romų padėties problemų išsprendimas. Taigi aš tikrai nenoriu sumenkinti tų problemų, tačiau pagrindiniai klausimai, kuriuos turėsime atsakyti kitą savaitę, yra štai kokie. Pirmiausia, ar tarpinė, tarpinėje ataskaitoje atsispindės tai, apie ką aš dabar kalbėsiu. Jeigu taip, kokį politinį poveikį tai turės, kiek toli gali žengti komisija, žinome, kad judėjimo laisvė yra e, ribojama kai kuriems asmenims ir ar komisija laikysis esminių dalykų, klausimų. Tai yra visa grupė, kuri yra išvaroma Jeigu tai daroma kolektyviniu pagrindu, tuomet nėra tų atskirų atvejų traktavimo galimybės, o Europos teisė to reikalauja. Reikalauja išimties teisės ir ar komisarė Reding, kiti komisarai spręs šį pagrindinį esminį klausimą. Ačiū, ponė Intveld. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, turiu pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad Komisija labai atidžiai seka šią situaciją. Aš kartais priekaištauju komisijai, kad jie per daug būkščiai elgesi, kai kalba eina apie pagrindinės teisės. Ir dabar džiaugiuosi, kad jūs ėmėtės darbo ir tikiuosi, kad taip elgsitės ir ateityje. Ir įsikišite, kai to reikės. Aš taip pat, kaip Simonas Busutilas, norėčiau sužinoti, ar galėsite pateikti informaciją prieš mūsų diskusijas ir taip pat norėčiau sužinoti, ar komisija ketina pasinaudoti Prancūzijos vyriausybės kvietimu atvykti į susitikimą pirmadienį, nes aišku, kiekviena vyriausybė gali renkti posėdžius ir kviesti, ką nori. Tačiau aš manau, kad keista, kad tai vyksta už ES konteksto, kai yra tiek daug ES kompetencijos paliečiama ir aš manau, kad tai yra neteisingas signalas, jeigu bus nusiustas neteisingas signalas, jeigu komisija nuvyks į tą susiposėdį. Ačiū, ponia Flotr. Merci, moi aussi je me félicite à la fois de la présence. Ačiū, aš taip pat sveikinu Europos komisijos dalyvavimą, budrumą, stebėjimą. Tai man labai svarbu būtent, kad komisija yra sutarčių gyvenimo garantas ir todėl būtent reikia galvoti apie judėjimo laisvės, nes tai yra ES įkūrimo pagrindas. Ir um, piliečių teisės prieš visą juridinį aparatą, ką, visą tai, ką garantuoja sutartis. Aš manau, kad čia reikėtų um, galvoti ne vien tik tai apie prancūzijos valdžios akrobatinius triukus, o ką o, e, tikrai pasmerkė o, e, daugas, taip pat ir o, e, prancūzijos teisingumo o, strukt, institucijos, nes iš tikrųjų tai yra išpolis prieš o, viešąją tvarką, visuomenės santvarką ir iš tikrųjų čia reikalinga komisijos pareiškimas, aiškus deklaracija to klausimu, nes galime tik pasmerkti, kad kad yra šitiek daug padaryta dėl Romų integracijos europinių lygmenių, lėšų panaudojimas, pažangioji praktika, reikalinga didžiulė dinamika, ger, gera valia. Reikia aiškiai parodyti, kad ko, kad komisija yra teisių garantas, nežiūrint kokios būtų polit, e, populistinės ar nacionalistinės tendencijos kažkokiose valstybėse. Thank you very much. Uh, I am also... Pone Genš. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi džiaugiuosi, kad komisija taip e, intensyviai dirba šio klausimu. Mums e, susidarė įspūdis vasaros metu, sakant labai didžiai, kas vyksta Prancūzijoje, kad komisija gan lietai ir vangiai reagavo kaip buvo padaryti pirmi pareiškimai, kalbant apie nacionalinės kompetencijas, subsidiarumą, kai na, kyla realus klausimas, ar yra užtikrinamos pagrindinės teisės, tai tada jau na, tikrai negalime taiksytis tokią situaciją. Turiu klausimą. Parlamentas ragino komisiją nekartą parengti nuoseklę Romų bendruomenės integravimo strategiją. Ir aš manau, kad dabar dar tai yra aktualesnis klausimas ir norėčiau paklausti, kaip <clears throat> ir kada komisija ketina parengti tą strategiją. Ačiū. Pone Ernst. Ačiū. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad pradėjome šiandien tas diskusijas. Aš labai emociškai jautriai sureagavau į, to, į tai, kas vyksta Prancūzijoje, bet ne tik. Čia yra Prancūzijos klausimas. Mes matėme daug veiksmų nukreiptų prieš Romų bendruomenę ir kitose valstybėse. Aš turiu teisinio pobūdžio klausimą. Man įdomu, ar negalėtumėme teikti, kad tai yra, tai pažeidžia konstituciją, tai yra nelegalu, kai imamasi bendrų veiksmų ir yra ne pavienių pagrindų, o kolektyviai iš išvaromi žmonės. Ar tai nėra nediskriminavimo taisyklių pažeidimas? Ir dar vienas dalykas. Manau, kad yra 12 milijonų Romų Europoje, kurių gyvenimas priklauso nuo mūsų sprendimų, kuriuos priimsime. Romero. Pone Romero, ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau paklausti komisijos, ar komisija pasisakys prieš hartijos, hartijo numatytų teisų pažeidimą. Nes būtent kalbant dabar, konkrečiai dabar apie integraciją yra tiesiog paradoksas. Mes čia turime deportavimą mažumos deportavimą, o siunčiame žinę, kad integruotų kitus. Tai kokios šalis integruos tą bendruomenę, jeigu kitos šalis jos deportuoja. Ir netgi ne, ne šiaip kokios šalis, bet būtent ES steigėjos. Tai paradoksas ir praktiškai vaidmainiavimas, nes mes tiesiog negerbėme savo vertybių. Čia kalbame ne apie laisvą žmonių judėjimą, apie tai kalbėtumėm, jeigu individualiai būtų taikomos šitos priemonės. Ir jeigu tokių priemonių būtų ėmusis ne tik tai Sarkozy vyriausybė, bet ir betgi ėmėsi ir kitos vyriausybės, tai tiesiog yra rasizmo banga, kuri dabar siaubia Europą. Ir jeigu dabar mes nesimsime veiksmų, komisija nesims veiksmų, gali labai greitai būti per vėlų. Taigi mano klausimas, kokia bus pozicijos, komisijos pozicija šią temą? Pirmininkas, ačiū, ponia Bulder. Ponas Bulder, atsiprašau. Ačiū, pirmininkė trumpai kalbėsiu. Dėkoju už paaiškinimus komisijai. Pirmiausia, kokios yra didžiausios teisinės problemos? Ar kolektyviai ar individualiai reikia spręsti šitą klausimą, manau, individualiai. Ir svarbiausia, kad būtų pakankamai reaguojama. Kiek žinau, teismai Prancūzijoje taip ir daro. Taigi, koks yra teisinis kokios teisinės problemos. 10 milijardų eurų yra numatyta išleisti integracijai. Kokie yra pirminiai rezultatai pradėtų projektų? Pirmininkas, ačiū, ponas Ensijų. Aš manau, kad Prancūzijos vyriausybės veiksmai iš tikrųjų yra deportacija ir mes negalime nesureaguoti. Aš manau, kad aišku, Romai turi tam tikros etinės specifikos, kaip ir kiti. Aš manau, kad mes privalome padėti juos integruoti. Mm, klaida yra padaryta tokia, kad e, Romai nelaikomi Europos piliečiais, kurie turi savo teisės, jie yra laikomi imigrantais ir su jais taip yra elgiamasi. Romų integracijos programos yra imigrantų integracijos programos, o ne piliečiams skirtos programos. Aš manau, kad visa tai, kas yra skirta Romų bendruomeniai, turi būti išanalizuota ir tai turi būti padaryta skubiai, būtent iš tokio požiūrio taško. Yra daug tyrimų atlikta Tačiau kokios, kokios išvados padarytos, kad tie tyrimai buvo klaidingi, kad neužbaigti jie. Mes visų pirma turime suvokti, kad Romų bendruomenė tai yra atskira etinė bendruomenė. Thank you. Mr. Kleis. Ačiū, ponas Kleis. Ačiū, pirmininkė. Ši diskusija mane nustebino audringos kai kurių mūsų kolegų reakcijos, kalbant apie rasizmą, apie deportacijas ir panašiai. Jeigu ES nori priartėti prie Europos piliečių, manau, mums reikės labiau įsigilti šitą problemą. Prancūzija ėmėsi tam tikrų problemų, spręsti jų problem, e, tam tikrų priemonių, spręsti jų problemas. Nepa, nepažeidėjo jie jokių ES teisės aktų, galbūt atskirais atvejais buvo tam tikrų smulkių pažeidimų. Uh, asmenys, tie asmenys buvo neteisėtai Prancūzijoje, neteisėtai buvo įkūrę savo stovyklas, neteisėta veikla, e, vertėsi ir Prancūzija turėjo teisę su jais tam tikrai pasielgti, tai yra subsidarumo teisė. Taigi ES neturėtų kištis į tokius sprendimus. Pone Gomes, ačiū pirmininkė iš tikrųjų tai yra Europos problema. Čia kalbame apie Europos piliečius, Romus, taip pat Europos vyriausybės, vyriausybės e, Europos teisę, Europos esminės vertybės. Prezidento Sarkozy vyriausybė perlenkė lasdą ir sukėlė, paskatino ksenofobiją ir rasizmą teisė visą bendruomenę kartu ir iš tikrųjų peržengia visas ribas. Ministras Otifer kalba apie statistiką, apie rumūnų padarytų nusikaltimų statistiką, ne romų, tai iš tikrųjų perlenkta uh, lasda. Čia mes kalbame apie, apie Europos problemą, apie integraciją. Mes turime puikų integracijos pavyzdį, tai yra Ispanija. Bet i, integracija yra neįmanoma, jeigu tų bendruomenių e, vadovai, vadai priešinas. Ir norėčiau paklausti komisijos, ką prezidentas Bazisko pasakė, kokia jo reakcija. Mes girdėjome labai nerima keliančius pasisakymus apie Romų integravimą jo pačioje šalyje. Komisija būtent ir prižiūri, kaip vykdomos sutartis. Taigi, ar vyriausybė e, išdrys pasmerkti Sarkozy ir kitas vyriausybės, kurios taip e, netleistinai elgesi. nes jų elgesys netitinka e, Europos teisės aktų ir ypatingai pažeidžia Lisabono sutartį. Oui, merci, Ačiū generaliniai direktoriai. Noriu pateikti keletą skaičių apie Prancūzijos realybę, kad iš tikrųjų galėtumėt visi pažvelgti į situaciją kitaip. Yra apie 36 tūkstančiai Romų Prancūzijoje, bulgarų žumūnų kilmės. 160 160 tūkstančių yra Italijoje, 650 tūkstančių Italijoje. Taigi, kai eina kalba apie skaičius, 25-30 tūkstančių išvarimų iš šalies per metus dėl nelegalaus buvimo šalyje. Tarp jų 6-9 tūkstančiai yra Romų tarp jų, taip vadinamų um, svetim šalių, kurie nėra piliečiai. Uh, tačiau a, jie sugrįžta a, po 3-4 mėnesių ir gali būti, kad iš tikrųjų jie kelis kartus per metus atvažiuoja ir yra išsiunčiami iš šalies. Tai gali, tie skaičiai gali visiškai netitikti realybės. Be to, E, policijos procedūros tikrai yra, m, turi būti e, vykdomos labai greitai, ten negali eiti kalba apie kažkokią giluminę analizę. E, kaip gali kiekvieną atvejį išanalizuoti, nėra tam jokių galimybių. Kai eina kalba apie kolektyvinius išvarimus iš šalies, tokį reikia naudoti terminą. Uh, Aš tikrai noriu pasip, paprieštarauti tam, ką pasakė ponas Busutil. Labai svarbu, kad komisija neskubėdama išanalizuotų situaciją Prancūzijoje, pažiūrėtų, ką veikia pilietinė visuomenė vardan Romų bendruomenės. Tikrai milžiniški pasiekimai, skaičiai spūdingi. Aš manau, kad tikrai ir, ir jūs galėsite atkreipti dėmesį į tokią informaciją. Grazie, grazie la direttrice general. Ačiū. Ačiū generaliniai direktoriai. Iš tiesų tai yra Europos problema. Sutartys buvo pažeistos, Europos piliečių teisės, žmogaus teisės buvo pažeistos, o tai yra dar rimtesnė problema. Vyko diskriminacija prieš Europos piliečius dėl jų etninės tapatybės. Taip pat buvo išduoti deportavimo orderiai. Reikia labai atidžiai pažvelgti tai, kas vyksta Prancūzijoje, ką daro Sarkozy vyriausybė. Prieš kiek laiko netokiojais mastais taip pat atsitiko ir Italijoje, kur Romai buvo kriminalizuoti, jų stovyklos buvo užpultos ir iš tikrųjų kilo rasizmo banga o žiniasklaida labai atidžiai stebėjo mm, šią situaciją ir apie ją pranešė. Komisija susidomėjus padėtimi Prancūzijoje, bet manau, kad tas susidomėjimas yra nepakankamas. Turim nepavėluoti atsakyti į šią problemą. Jeigu taip atsitiko, vadinasi, tie e, piliečiai nebuvo integruoti, tai kurgi nuėjo integracijos fondo pinigai? Kyla pavojus, kad ir kitose e, valstybėse gali panašiai įvykti. Mm, ponas Maroni pasakė, kad Italijoje bus pažengta dar, dar toliau negu Prancūzijoje. Jeigu bus išsiaiškinta, kad deportuojant buvo pažeistas Europos, pažeistas Europos teisės pažįsta Europos teisė, o manau, kad taip ir bus nustatyta. Taigi, kokia tada bus komisijos reakcija į Prancūzijos vyriausybės veiksmus? Pirmininkas, ačiū Pone Gijong. Ačiū. Pratesdama pasisakymus noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Romų klausimas yra puikus atpirkimo ožys toms priemonėms, kurias taiko Prancūzijos vyriausybė tokioje ekonominėje socialinėje situacijoje. Ir aš noriu paklausti, kalbant Europo, apie Europos parlamento kovo rezoliuciją dėl Romų bendruomenės situacijos, ką ketinama padaryti, kad būtų mm, daugiau, nuosekliau, ryštingiau dirbama dėl Romų bendruomenės ir ką komisija taip pat ketina konkrečiai pasakyti, kad tos konkrečios valstybės narės, čia eina kalba ne vien tik tai apie Bulgariją, Rumuniją ir Prancūziją, um, kurios figuruoja aktuali, dienos aktualiuose kasdien, kas bus padaryta, ka, patraukė, būtent patraukiantis atsakomybę, na, aiškiai, prisimenant, ką jos privalo padaryti pagal Europinius teisės aktus, ka, kokia, kas bus daroma dėl tų valstybių. Ačiū pirmininkė. Pritariu kaimyno nuomoniai, kad kvailai žodžiais yra švaistomasi Europos parlamentas dabar teigia, kad e, žiauru tai, kas vyksta. Aš nelabai žinau, kokia ten yra situacija Prancūzijoje detaliai ir negaliu pasakyti, ar tie žmonės yra išvaromi nelegaliai, bet žinau, kad Niderlanduose Romų bendruomenė yra nus, labai nusikalstama ir vykdo daug nusikaltimų. Ir nežinau, ar čia reiktų ką pasakyti, Prancūzija daro gerą darbą ir galimybė išvaryti ES piliečius turėtų būti išplėsta. Turėtų būti net griežčiau negu kad yra dabar. Taigi komisija, palikite Prancūziją ramybėje. Aš manau, kad tai būtų geriausias sprendimas. Ačiū. Ačiū. 20 narių pasisakė per 25 minutės, puiku. Ir dabar galiu tik tai visų libę. Galiu tik tai vis, viso komiteto narių vardu padėkoti vertėjams. Tikiuosi, jie dar mums padės, kol generalinė direktorė pateiks atsakymus. Monsieur le Président, et 5 minutes pour euh, répondre à 20, 20 interventions, c'est pas beaucoup. Euh... Ačiū pirmininkė, penkios minutės tikrai nedaug. Mm, leiskite sugrupuoti mm, klausimus. Aišku, klausimas yra labai kompleksiškas, sudėtingas, nėra paprastas. Uh, Jį reikia analizuoti iš įvairių požio taškų. Taigi, pirma darbo grupė, e, pirmas klausimų aspektas tai yra juridiniai dalykai, kaip aš jau sakiau, tai yra sutarčių reikalavimų laikymasis mm, komisija stebi, e, analizuoja, ar valstybės narės tinkamai vykdo teis, Europinius teisės aktus ir, aišku, sutikimuose su Prancūzijos valdžia būtent e, siekiama užsitikrinti, kad tikrai tų atitinkamų teisės aktų ir buvo laikomasi, ypač e, asmenų laisvo judėjimo srityje, bet taip pat ir pagrindinių teisų srityje, nediskriminavimo srityje, stengiamas išsiaiškinti, kokia yra tikra situacija ir, ir toliau tas darbas bus e, tęsiamas rytoj jau techninių ekspertų lygmenių. Daug kas iš jūsų e, teiravotis, kada komisija pasakys savo nuomonę. Komisija e, pasakys savo nuomonę vis, dėl visos situacijos. Aš labai tikiuosi, kad rytojaus sutikimas bus naudingas ir jau kitą savaitę bus galima parengti vicepirmininkės redinką ataskaitą šiais klausimais, pateikiant galutinius paaiškinimus, nes mes norime, kad tų paaiškinimų būtų, kad būtų galima išsakyti aiškę nuomonę, kaip galima greičiau. Tai e, tik, tikiuosi, kad kitos savaitės diskusijos e, suteiks tokių galimybių tai padaryti. Dabar dėl tų klausimų, kurie buvo kelti dėl tų 10 milijardų eurų e, Romų integracijai. Kas atsitiko su tais pinigais? Be abejo, komisija dirba su atitinkamomis valstybėmis narėmis. Mm, kaip žinote, e, struktūrinių fondų lėšos yra valdomos bendrai. Pagrindinė atsakomybė tenka valstybėms narėms už projektų įgyvendinimą, bet be abejo komisija uh, Mm, nuolatos klausimus kelia, taip pat ir sutikimuose su Rumunija mm, bus tai analizuojama būtent e, tas įgyvendinimas. Komisija nuolat teikia pagalbą valstybėms narėms, kurioms to reikia, apibrėžiant e, projektus iš. iš e, identifikuojant projektus, rengiant juos, uh, ir toliau plečiant priemonės jų mastą toje srityje. Taip pat buvo klausta dėl um, Romų bendruomenės specifikos ypatingumo, be abejo, į tai atsižvelgiama. Visi tie elementai ir uh, sukuria šio klausimo sudėtingumą. Tikrai daug sudėtingiau yra rasti būtent tokio, tokių problemų sprendimą, todėl yra mastoma, analizuojama, toliau bus galvojama apie tuos būtent du aspektus - juridinius ir, ir integravimo aspektus. Uh, Kita savaitė ponios Reding ataskaitoje be abejo bus apie tai kalbama ir uh, ji taip pat turės galimybę ir jūsų plenarinėse diskusijose dalyvauti, pasisakyti. Prancūzijos valdžia rengia susitikimus su vidaus reikalų ministru, kitais ministrais sus, bus susitinkama ir ponia Malstrom, kurie atsakinga už vidaus reikalus, taip pat dalyvaus tame sutikime. Dėkuoju generaliniai direktoriai Libai už mm, tuos atsakymus mums ir linkime tolesnės sėkmės jūsų darbe. Pirmininkas dėkuoja visiems ir vertėjams.